Elnök! Good afternoon, ladies and gentlemen. Labadiena, ponios ir ponai. Vakar dienos posėdžio protokolas yra išdalintas. Ar kas nors turi pastabų? paskutinio posėdžio protokolui, jei ne, laikysime jį patvirtintų. Toliau pagal darbo atvarkę kalbėsime apie žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimus ir pirmiausiai svarstysime padėti Džibutyje. Norėčiau suteikti žodį ponui Tenokui dviems minutėms. Pirmininkė, kaip vienas iš nedaugelio narių, kurie lankėsi džibutyje, galiu pasakyti kolegoms, kad ta šalis gali daug pasiūlyti. Tai yra Prancūzijos ir Somalio virtuvių mišinys bei Raudonosios jūros kultūra. Nežiūrinti tai, valstybės valdyme yra daug trūkumų. Džibučio autoritariška valdžia nuolatos varžo e, pagrindinės laisvės bei pilitinės visuomenės laisvės bei uh, taiko suvaržymus e, politiniams oponentams. Rengiau pranešimą Afri dėl Afrikos žemynų ir manau, kad šaliai reikia e, tikrai demokratiškų institucijų konsolidavimo. Taip pat būtina, kad šalies valdžia visiškai gerbtų įstatymo viršienybę. Mūsų neramino e, žinia apie sukčiavimus, klastojimus per pastaruosius rinkimus, taip pat apie tai, kad buvo e, suimta apie 60 politinių, politiniais kaltinimais e, kaltinamų asmenų. Taip pat reiktų pastebėti, kad e, vis dėlto šiuose rinkimuose buvo daug opozicijos kandidatų, tuo galima pasidžiaugti. Tai, ger, tai žada ateičiai daug gerų dalykų, jei tik džibutis sieks reformų ir prasmingų pokyčių. Tai yra maža valstybė, kur galėtų klėstėti, ji nusipelno visapusiškos mūsų paramos, ji prisidėjo prie kovos su terorizmu, e, pira, kovos su piratais, dalyvavo Atalantos operacijoje, kitose misijose kovojant su piratais. Mes turėtume palaikyti šią valstybę ir jos pastangas, tačiau taip pat e, turėtume daryti diplomatinį spausdimą, paleisti politinius disidentus ir suteikti galimybę politinėje pozicijai veikti. Kaip buvusi Prancūzijos Somal, kaip buvęs Prancūzijos Somalis, e, Džibutis taip pat turi e, nemenka paveldą ir Afrikos kišulyje tai yra viena iš valstybių, kurios gali ateityje gerai gyventi. Mes turėtume padaryti viską, kas mūsų galioje, kad padėtume regiono valstybėms atsigauti. Nilsen asszony másfél percben. Merci, Ačiū, ponė Kilnils, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Džibutis, Džibutėje bet kokie socialiniai ar politiniai neramumai, neramumai yra kriminalizuojami. Tai kelia neramum, susirūpinimų. Nei moterų teisų ministerija, nei politinės partijos, nei žmogaus teisų gynėjai negali laisvai išreikšti savo, opo, savo pozicijos ir panašu, kad kyla ginkluoti neramumai. 1994-2001 metais buvo įvyko įvykiai, dėl kurių sudėtingas nacionalinis susitaikymas. Mes kreipėmės į valstybę, kad kad lytiniai nusikaltimai būtų įtraukiami į baudžiamąjį kodeksą, tačiau nebaudžiamumas vis tiek siautėja šioje šalyje ir moterys, nepaisant visos priespaudos ir smurto, vis tiek išdryso iškelti tas baudžiamasias bylas, tačiau dažnai į jas nėra kreipiama dėmesio ir nėra atliekami tinkami tyrimai. Mes turime pasirūpinti, kad tų uh, nusikaltimų autoriai būtų nubausti. Moterys visiškai ne, negali tikėtis e, teisingumo, bet teisingumo ši valstybė neturi ateities. Ačiū, ponas Preda, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Džibutis yra labai svarbus ES ir jos valstybių narių sąjungininkas kovojant su terorizmu ir jūrų piratavimu Afrikos kišulio regione. situacija šalyje susiklostė dėl to, kad tarptautinė bendruomenė nekreipė dėmesio. Spaudos situacija iš tiesų e, reiškia, kad šalyje yra tiesiog žiniasklaidos juodoji skylė ir visiškai piliečiai negauna informacijos. Ir matome, kas vyksta džibutėje pastaraisiais mėnesiais po pasarė 22 dienos e, parlamento rinkimų. Tai turėjo būti žingsnis į priekį demokratijos keliu, kadangi džibučio žmonės pirmąjį kartą dalyvavo rinkimuose. Opozicijos atstovai taip pat buvo įtraukti į sąrašus po Izmailio Omar Gelė valdymo epochos. Tačiau e, opozicijos veiksmai buvo numalšinti brutaliai. Taip pat tai, kad rinkimų rezultatai nėra oficialiai paskelbti rinkimų komisijos, tai kelia įtarimų dėl sukčiavimo. Ir galiausiai žodžio laisvė irgi yra neužtikrinama valstybėje ir situacija dar pablogėjo, nes žurnalistai, kurie artimi opozicijai, atsidūrė kalėjimuose. Europos parlamento balsas turi būti išgirstas, turime reikalauti džibučio valdžios institucijų išlaisvinti politinius kalinius ir įsitraukti į tikrą dialogą su opozicija tam, kad būtų galima užkisti kelią kriziai. Prezidentas Gelė praeitą savaitę tą ir pažadėjo. Ir svarbu, kad džibutės bendradarbiautų su regioninėmis organizacijomis, o mūsų geri santykiai su džibučiu, jais reikia pasinaudoti siekiant ilgalaikių politinių reformų šalyje. Ačiū. Kitas kalbėtojas, ponė Veržė. Tačiau ponas Takula dabar dar prieš tai pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Situacija Džibutyje yra labai sudėtinga. bandant pagalvoti apie tai, kaip būtų galima įtakoti Afrikos kyšulio regioną, turime pagalvoti, kokie yra pagrindiniai mūsų uždaviniai Europos Sąjungoje de, užtikrinti demokratiją, spaudos laisvę, teisinės valstybės principus pasaulyje, būtent tų vertybių pagrindų vertinamos valstybėms narėms rūpimos europinės realijos. Tas vertybės turime dėkti ir kitose šalyse, ir pažvelgus į padėtį Džibutyje, rinkimus įvykusius vasario mėnesį. Matome, kad nuo to laiko buvo daug įkalinimo atvejų, yra daug problemų dėl žmogaus teisų, moterų teisų, nėra paisoma moterų teisų. Taip pat matome, yra, matome ir masinio prievartavimo atvejų. Taigi turime labai skubiai spręsti šias problemas ir nėra lengva tą padaryti, nes daugelie šalių kur vyroja islamo kultūra, moterų teisės ir žmogaus teisės yra vertinama visiškai skirti, vertinamos visiškai skirtingai. Taigi labai svarbu, kad Europos Sąjunga įsikištų tokiose srityse ir mes turime pradėti nuo pačių žemiausių sluoksnių. Per švietimą, mokymą, galbūt palaipsniui mes galėsime užtikrinti šiokius tokius pokyčius, bet kaip sakiau, dabar reikia daryti kuo galima didesnį spaudimą politinį spaudimą, kad e, būtų sukontroliuota situacija ir žmogaus teisų padėtis pagerėtų. Ir kad nebūtų pažeidinėjimos moterų teisės. Ir, ir yra reikalingas ilgalaikis demokratijos puoselėjimo darbas, bet aišku, vien tik rezoliucijomis mes nieko nepasieksime Turime renkti pilietinės visuomenės programas ir tik per švietimą, per mokymą žmonės pakeis savo mąstymą ir jie supras, ką reiškia žmogaus teisės, ką reiškia demokratija. Ir dažnai derantis su tomis valstybėmis matome, kad jos nenori priimti vakarietiškų vertybių. Ačiū. Dabar, ponė Veržylė, dvi su pusė minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad žmogaus teisų padėtis Džibutėje galiausiai aptariama Europos parlamento rezoliucijoje. Šalis, kuri taip sunkiai pasiekė nepriklausomybės, e, nus pelno, pritraukia mūsų dėmesį dėl sudėtingų klausimų. Tai yra strategiškos svarbos teritorija. Ten yra trys karinės bazės, e, jungti, jungtinių tautų, Japonijos bei Prancūzijos. Atsiprašau, jungtinių valstybių ir Prancūzijos. Kariškių pajėgos Džibučio teritorijoje e, reiškia, kad tai daro e, įtaką šalies augimui ir užtikrinas stabilę padėtį, tačiau kam ji naudinga tai e, autokratijai, kuri yra valdžioje. Tai yra vienas skurdžiausių pasaulio valstybių. 40 procentų jos gyventojų gyvena visiškame skurde. E, yra didelis neraštingumas, daugiausia neraštingų yra moterų. Mergaitės e, patiria e, lytinių organų žalojimą. Ir taip moteris yra prievartaujamos. E, juos privartauja kariai. Tai yra tarsi epidemija. Ir e, moteris yra tuo nepatenkintos. Jos sudaro nemažą rinkėjų dalį, bet rinkimai buvo surinkti po dešimties metų pirmą kartą. Pirmą kartą ten tai buvo rinkimai, kuriuose dalyvavo opozicija. E, ir tai, kas rinkimų, e, rinkimų procesai buvo ypač svarbus Džibučio mieste. Buvo susidorojimų 24 e, metų e, visiems žinoma jaunolio atvejais, kuomet jis buvo sumuštas policijos, jos sudarojo policija. Taip pat galėčiau paminėti opozicijos lyderį, kuris sugrįžo iš Avos šalį tam, kad e, vadovautų e, kovai, tačiau jis, pat, jis susidūrė su represijomis, pateko į kalėjimą. Taigi tos represijos turi baigtis. Ačiū. Pone De Kaiser, žodis jums. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad kiekvienas vertina džibūti taip, kaip jam patogu arba kaip pageidauja. Aš turiu omenyje pono Tenoko aluzijas į prancūz, prancūzišką virtuvę. Noriu tik Jums priminti, kad pagal pasaulio maisto žemės ūkio organizacijos e, duomenimis 180 tūkstančių džibučio gyventojų priklauso nuo pagalbos e, maistu Taigi, jų, tos pagalbos tikrai nesuteiks prancūzų virtuvės žibūtėje esanti. Džibutis užima 167 vietą iš 179 e, pagal žiniasklaidos laisvės padėtį. Žurnalistai be sienų apie tai praneša Džibučio. Geografinė padėtis yra labai svarbi visos Afrikos stabilumui ir mūsų saugumui taip pat. Todėl E, tačiau nepaisant to mes neturėtume daryti nepateisinamų nuolaidų žmogaus teisų demokratijos e, srityje. Žibutis nėra vienintelė Afrikos kišulio valstybė, tačiau tikrai nenormalu, kad nuo 2013 metų vasario mėnesio rinkimų ir kaip e, mes pareikalavome e, išsiaiškinti e, aplinkybės susijusios su rinkimų teisėtumu, nepaisant to, kad rinkimai vyko taikiai. Ir nuo 2013 vasario mėnesio e, mes e, bandome aiškintis tas aplinkybės, tačiau represijos tik stiprėja, jau nuo to laiko tūkstantis politinių kalinių atsirado Džibutyje Birželio 26 dieną Džibučio prezidentas pažadėjo dialogą su opozicija. Ši, ši opozicija šiandien yra e, visiškai e, supančiota ir e, reikia mums aiškiai įvertinti Džibučio valdžios pažadus ir pažiūrėti, kaip po 3-6 mėnesių pasikeis demokratijos padėtis Džibutėje. Ačiū, kalbėjo visi rezoliucijos autoriai, dabar frakcijų atstovai galės kalbėti. Pirmasis ponas Pietas Tasni, LP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, palankiai vertinu siekius vykdyti politinės reformas, sudarant galimybės opozicijos atstovams dalyvauti e, rinkimuose ir užimti vietas parlamente. Tai pademonstruoja Čibučio valdžios įsipareigojimą e, dirbti ateities labai opozicijos įsipareigojimų šalies ateičiai dalyvaujant rinkimuose, tačiau dabartinė padėtis Džibutėje man kelia susirūpinimą, kadangi Džibutis svarbus partneris kovant su terorizmu ir piratavimu regione. Griežtai smerkiu politinės represijas politinės opozicijos atžvilgių ir raginu nedelsant paleisti visus politinius kalinius, griežtai smerkiu seksualinės prievartos prieš moteris atvejus vyriausybė privalo užkirsti kelią tokiems apgailėtiniams veiksmams ir nubausti kaltuos, kaltuosius. Džibutis įsipareigojo vadovautis demokratijos žmogaus teisų principais ir toliau e, puoselėti glaudesnius santykius su Europos Sąjunga. Ačiū. Pone Kreitų, socialistų demokratų frakcijos vardu dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Džibučio politinė krizė mus labai neramina. Be opozicijos persekiojimo po vasarą 22 rinkimų buvo praleista proga labiau demokratizuoti šalį, nes prieš kelis metus šalies prezidentą išrinko beveik vienbalsį rinkėjai, o dabar atrodo, kad jis pažeidinėja rinkimų įstatymus. Visas šias aplinkybės reikia įsiaiškinti, ES privalo atidžiai stebėti e, šalyje vykstančius procesus, dalyvauti rinkimų stebėsenoje ir e, užtikrinti, kad šalies valdžia gerbtų savo piliečių teisės. ES teikia paramą džibučiui, todėl privalo taip pat pasirūpinti ir demokratijos padėtimi šalyje, nepaisant to, kad džibutis svarbus partneris kovojant su terorizmu ir piratavimu. Daugiau nei pusė šalies gyventojų gyvena skurde ir kenčia nuo autoritarinio režimo. Ačiū. Atsiver frakcijos vardu, pons Černieckis w sprawie dżibuti nie jesteśmy sami. E, Pone pirmininkė, mes kaip frakcija ne vieninteliai susirūpinę dėl džibučio. Junktinių tautų pozicija dėl padėties šioje šalyje yra aiški. Ten dirbantys žurnalistai yra nekart atkreipę mūsų dėmesį į tai, kas ten vyksta. Prieš keletą metų tiems žurnalistams esame įteikę Sakarovo premiją. ponas Totokio Vil yra pareiškęs, kad revoliucijos vyksta, vyksta tuomet, kai situacija pagerėja. Džibutėje situacija pagerėjo. Rinkimai buvo žingsnis tą kryptimi, tačiau dar reikia užbaigti daug procesų. Reikia kovoti su smurtu prieš taikomų demonstrantams ir smurtu prieš moteris. Tačiau turime žvelgti ir pozityvius pokyčius, kurie įvyko ten. Tačiau manau, kad ši rezoliucija turi pademonstruoti šalies vadovams, kad mes palaikysime demokratiją. Pirmininkas, ačiū. Dabar EFD frakcijos vardu ponas Paška vienai minutiai. Ačiū e, už galimybę pasisakyti. Bet koks pereimas nuo vienpartinės sistemos link pluralistinės demokratijos dažnai yra lydimas problemų. Džibutis ir rodo ši, šią teoriją. E, viskas kol kas yra vienos partijos rankose ir tai ne, ji negali užtikrinti laisvo demokratiško pasirinkimo šalies piliečiams. Džibučio geografinė padėtis yra strateginės svarbos, nes jis yra Afrikos kyšulio gale. turime paremti šalies ėjimą link pluralistinės demokratijos. Opozicijos narių ir pilietinės visuomenės persekiojimai turėtų baigtis. E, taip pat e, būtina nutraukti žurnalistų persekiojimą bei siekti užtikrinti įstatymo viršenybę. Opozicija ir vyriausybė turėtų dėrėtis tam, kad jų santykiuose atsirastų nauja kokybė e, paremta tolerancija ir pagarba. Šalis sulaukė daug e, pagalbos iš JAV, Japonijos ir Europos. Jeigu koordinuosime savo visas pastangas, gali būti, kad mums pavyks pasiekti sėkmės. Pirmininkas toliau ponas Obermaier, neprisijungęs narys. Ačiū pirmininkė. Kelias nuo kolonijos iki demokratinės valstybės yra pakankamai duobėtas, tačiau tai negali pateisinti žmogaus teisų nuolatinių pažeidinėjimų, kurie vyksta ilgą laiką. Džibutė, maškai siminėjami pozicijos atstovai, smurtinėmis priemonėmis išvaikomi demonstrantai, moterų atžvilgių naudojamas smurtas ir taip toliau. ES nori investuoti 20 milijonų milijonų eurų į vandens nudruskinimo įrangą vien dėl to, kad Džibutis labai svarbi strategiškai šalis kovojant su piratavimu ir siekiant apsaugoti prekybos kelius Afrikos kišulyje ES ieško partnerių, tačiau dėl to negalime leisti trypti kojomis demokratinių vertybių, reikia paraginti Džibutį atsisakyti E, represijų prieš opoziciją, paleisti politinius kalinius ir paskelbti parlamento rinkimų rezultatus. Ačiū uždėmesiu. Ačiū. Po, ponė Saja, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Demokratinė Situacija džibutė yra labai bloga, demokratinė žiniasklaida neveikia, žurnalistai patiria nuolatinį spaudimą, ypač tie, kurie kritikuoja vyriausybę, opozicijos vadovai, kiti kritikai Jiems taip pat grėsia pavojus patekti į kalėjimą arba jie ten jau sėdi ir apie 6 tūkstančiai politinių kalinių po vasario mėnesio e, parlamento rinkimų, bent jau 90 opozicijos atstovų buvo suimti. Džibuts gauna didelę vystamą pagalbą iš ES maždaug 15 milijonų eurų gavo šių metų pradžioje Džibutis, kaip ir kit, kitos paramą gaunančios šalis privalo įrodyti, kad šios lėšos bus naudojamos pagerinti demokratijos padėčiai ir žmogaus teisėms. Ačiū dabar pas Mirskis, vieną minutę kalbės. Uh, uh, Ačiū pirmininkė. Ši rezoliucija dėl padėtis Džibutyje yra puikus mano kolegų Europos parlamente darbo rezultatas. Aš tiesiog norėčiau pridurti, kad Džibutyje dabar demokratijos nėra. Prezidentas Gelė yra diktatorius, šalis priklauso nuo paramos iš išorės 87 procentais ir taip pat yra daug nusikaltimų ir korupcijos čia būtyje. Aš kreipiuosi į Jūs, Europos parlamente, ne tik rekomenduoti veiksmų, bet ir pasinaudoti visais įmanomais metodais, įskaidant ir finansinius, kad būtų pakeista padėtis Džibutyje, ko galima greičiau. Dėkuoju. Ačiū. Dabar žodis ponui Lyzekui. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė, komisijos nariai. Galime pagirti Džibutį dėl to, kad padėjo sprendžiant piratų problemą, kad leido dislokuoti karinės pajėgas japonams, amerikiečiams, europiečiams ir taip pat leido mums prisidėti stabilizuojant padėtį Afrikos kyšulėje. Taip pat galime pagirti šią šalį dėl pastangų įvesti demokratiją, tačiau tuo pat metu turime aiškiai pasakyti, kad tai, kas vyksta po rinkimų, areštai, išpoliai prieš žurnalistus, opozicijos narius, nevyriausybinės organizacijas, nevyriausybinio organizacijų vadovus Tai reikia griežtai pasmerkti. ES turi garsiai pasisakyti šiuo klausimu, turime kreiptis į vyriausią įgaliotinę, kad būtų aiškus signalas nusiųstas šiai šaliai, būtent, kad mes ne, nesitaiksysime su tokia praktika ir tikimės, kad šalies prezidentas imsis veiksmų, nes jis visapusiškai yra atsakingas ir turi visiškus įgaliojimus šioje valstybėje. Dėkoju. Ponas Keli. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad pranešėjai puikiai apibendrino situaciją ir iš gautos informacijos matome, kad autoritarinis režimas šalyje vyrauja. Ir jeigu mes paklaustumėme Europos piliečių, kur yra džibutis, matyt, kad jie, kažin ar žinotų, kur yra ta šalis. E, ši šalis yra labai svarbioje pasaulio vietoje ir dėl to didžiosios pasaulio šalis jie labai domisi. Taip pat turime pasakyti, kad šalis padarė didelės pažangos po to, kai atgavo nepriklausomybę, ypač turint omenyje rinkimų procesus, rinkimus, kurie įvyko vasario mėnesį. Tačiau vis tiek yra nemažai problemų, kalbant apie piliečių teisės. Ir aš manau, kad turėtumėme daryti didesnį spaudimą, ypač kalbant apie smurtą prieš moteris ir politinius kalinius. Ačiū. Ačiū, ponas Arabela. Pone pirmininkė, pone komisijos narimėli kolegos, svarbu, kad Džibučio valdžia padarytų viską, kad baigtųsi žmogaus teisų pažeidinėjimai ir būtų užtikrintas pilietinės, e, politinės ir žiniasklaidos laisvės. 2013 e, buvo suimta daug opozicijos narių, e, taip pat buvo daug represijų per rinkimus išpoliai, tokio pabudžio išpoliai turėtų baigtis, reikia paleisti mm, politinius kalinius, taip pat e, reikia Taip, pas, taip pat pasibaisytinas dalykas yra uh, moteris privartaujamos karių. Džibučiui uh, reikia rinkti Tai reikėtų surinkti uh, e, tikslę uh, e, informaciją apie padėtį, apie, ypač apie žiniasklaidos padėtį šalyje ir tą informaciją skelbti. Toliau ponia Korhola. Pone pirmininkė, Džibutis vaidino ypač svarbu vaidmenį kovojant su piratavimu ir terorizmo veikla e, Afrikos kišulyje. Ir šiais metais netgi pasirodė parlamento užuomasgos šalyje, tačiau šalis išgyvena politinę krizę, politinių kalinių skaičius auga. Taip pat neturime patikimos informacijos apie tai, kas iš tikrųjų vyksta šalyje. Jungtinės tautos praėjusiais metais pranešė, kad 180 tūkstančių e, asmenų toje šalyje e, e, išgyvena iš humanitarnės pagalbos. Moterys nuolatos privartaujamos. Taip pat šalyje yra paplitęs lytinių organų žalojimas tai daro labai ilgalaikį poveikį moterų statusui Džibučio visuomenėje. Džibutis yra pasirašęs kotinų susitarimą ir įsipareigojęs gerbti žmogaus teisės, įstatymą viršenybę ir demokratiją. Ačiū dabar žodis ponui Han komisijos nariui. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, Džibutis yra svarbus ES e, partneris. Tos šalies konstruktyvus dalyvavimas tarptautinėje e, bendruomenėje kovojant su piratais Indijos vandeninė yra labai svarbus. Taip pat buvo vykdomos kelios misijos, kuriuose dalyvavo ir Džibutis Atalanta, e, taip pat Nestor. E, Mes palaikome šalies vandens ir energetikos sektorių e, plėtotę, mes palaikome ir e, šalies valdysenos tobulinimą. E, prieš surengė 2013 m. vasario rinkimus buvo bandoma surengti rinkimų įstatymo reformą, bandėme akcentuoti demokratijos svarbą, kuomet e, vieningos opozicijos pajėgos nusprendė dalyvauti rinkimuose. Taip pat džiaugiamės tuo, kad rinkimai buvo surenkti taikiai Tačiau komisijos vicepirmininkė vyliausiai galiotinė išreiškė susirūpinimą dėl to, kad buvo vėluojama skelbti, paskelbti rinkimų rezultatus ir buvo suiminėjami e, opozicijos atstovai. Jos įsitikinimu Džibutis privalo žengti tolesnius žingsnius link demokratiškos erdvės ir užtikrinti tvarę šalies plėtotę. Tai atitiktų džibučio įsipareigojimą demokratijos principams bei tarptautiniuose ir regioninėse žmogaus teisų dokumentuose įtvirtintiems e, e, pagrindiniams e, principams. Opozicija pareiškia, kad dialogas pradėtas ir mes tikimės, kad dabar įvykiai pasisuks tinkama linkme. Vyriausiai įgaliotinė labai ragina ir šalies vyriausybę, ir opozicijos pajėgas e, pirmenybę teikti dialogui, o ne konfrontacijai. Ji mano, kad susitaikymas ir konstruktyvus dialogas, kurias, kuriame dalyvautų visos suinteresuotos pusės, taip pat ir pilietinė visuomenė, yra tinkamas kelias priekin. Įtampų laikotarpiu reikia žvelgti ir eiti priekin, siekti nacionalinio sutarimo dėl to, kur kokia turėtų būti tolesnė kryptis. Džibučiui reikia testinės taikos e, įstatymo, viršen, įstatymo viršenybės, demokratijos ir e, pagarbo žmogaus teisų principams aplinkoje. Norime, kad visi džibutyje prisidėtų prie demokratijos bei, bei tolidaus nuoseklaus augimo siekimo. Ačiū pirmininkė. Yra šeši pasiūlymai dėl rezoliucijos. Taigi, baigėme diskusijas, o dėl rezoliucijos diskusijų. Kitas darbo tvarkės punktas yra padėtis Nigerija.